much. Labai ačiū tiems, kurie susirinko. Atsiprašau, kad aš vėluoju. Kvapas kaip saunoje šioje salėje ir jausmas toks kaip saunoje. Galbūt kas nors galėtų mums čia padėti. Man patinka medžio kvapas, bet asociacija neteisinga, kai reikia dirbti, nes tiesiog prisimeni ir ilgiesi savaitgalio. Taigi, Kot Morajas yra Rumunijoje, dalyvauja Europolo sesijoje, todėl manęs paprašė jį pavaduoti. Aš mielai tai padarysiu. Ir pradedame nuo darbo atvarkės tvirtinimo. Ir pirmasis klausimas. Socialistai ir GUE paprašė balsuoti pagal 205 taisyklę dėl 3.4 punkto dėl informacinio dokumento, dėl EPPO sprendimo, kuri reikia, kuris turi būti priimtas per koordinatorius posėdį. Dėl to bus balsuojama pirmiausia dėl šio dalyko balsavimo pradžioje rytoj 12 val. Bet Birgit Sipel paaiškins mums, kas ir kaip čia. Ačiū pirmininkė, kaip jūs teisingai sakėte, norėčiau mesti iššūkį koordinatorių balsavimui dėl bendro sprendimo, dėl generalinio prokuroro, kad jis priimtas tik koordinatorių posėdėje. Pateiksiu argumentų. Parlamentas po to, kai jau buvo nuspręsta pagal sutartį ir valstybių narių buvo nuspręsta surenkti, sus, įsteigti Europos prokuratūrą kovai su sukčiavimu prieš finansinius ES interesus. Ir nors tai nusprendė visos valstybės narės, dabar tik tai 22 valstybės narės dalyvaus prokuratūros darbe. Dar blogiau tai, kad dabar, kai mes bandome pradėti procedūrą, e, ieškant ir atrenkant vyriausiai prokurorą, pastarosiamis savaitėmis įvyko taip, kad visa procedūra yra visiškai politizuojama. Ir nors aš ir nebejoju, kad kandidatai tai turi reikiamus, reikiamas charakteristikas, dėl to, kad visa procedūra politizuojama, tai bent vienas iš paskutinių darbų parlamente turėtų būti skaidresnis ne tik išklausimas kandidatų, bet taip pat ir balsavimą. Balsuojama turėtų būti dėl kandidato ar kandidatų sąrašo Libe komitete. Jie neturėtų būti tik tai patvirtinti vien tik koordinatorių. Todėl mes pasipriešinome šiam sprendimui ir aš tikiuosi, kad rytoj kolegos balsuos už tai, kad būtų balsuojama tvirtinant kandidatus Libė komitete. Ačiū, jūsų prerogatyva aišku e, paprieštrauti tam balsavimui rytoj 12 val. Ir aš dėl paprašiau paaiškinti viską ir nors aš esu tik tai laikina pirmininkė, manau, kad e, balsavimui dėl prieštaravimo reikia paaiškinimo, neužtenka vienraštiškos procedūros. Taigi ačiū Jums už tą paaiškinimą. Toliau 17 punktas. 18 punktas. Dėl elektroninio balsavimo, dėl trečiųjų šalių sąrašo, kurių piliečiai turi turėti vizas, kai jie kerta išorės sienas, taigi šis balsavimas atidėtas. Jeigu niekas neprieštaraus, tuomet darbo atvarkę taip ir patvirtinsime. Toliau kalbinis profilis. Šiandien vertimas yra į visas kalbas išskyrus maltiečių, kroatų ir airių kalbas. Toliau koordinatorių sprendi, rekomendacijų patvirtinimas pagal 205 taisyklę. Pasižiūrėkite į koordinatorių posėdžio įvykusio vasarį 19 dieną informacinį dokumentą, jūs turite, kaip ir ten sakoma, koordinatorių dokumentas pateikęs komiteto atvirtinimui, išskyrus 3.4 punktą, kaip jau sakėme, dėl jo bus balsuojama rytoj. Paskirti pranešėjai, lybė pirmininkas paskirtas pranešėjai renkti rezoliucijos projektą dėl komisijos komunikato parlamentui ir tarybai pavadinimu Europa, kuris saugo iniciatyva išplėsti Europos viešojosios prokuratūros kompetenciją, įtraukiant tarp valstybinius teroristinius nusikaltimus. Ar komitetas pritarė koordinatorių rekomendacijoms, išskyrus vieną klausimą? Taip, labai ačiū. Pakartosiu, kad rytoj bus balsuojama nuo 12 valandos. Prašom nepamiršti balsavimo kortelių patvirtiname dabar gruodžio 10, birželio 4, vasario 26 ir 7. Ne, šis dar neįvyko. Ai, 18 metų vasario mėnesio e, posėdžio ir 17 metų spalio 11-12 dienos posėdžių protokolus. Labai seni protokolai, taigi jie patvirtinti. Toliau, pirmas e, tikras darbinis klausimas. Ketvirtas - teisų ir vertybių programos įsteigimas. Patvirtinus plenarinės sesijos e, įgaliojimus sausio 17 dieną įvyko trys trialogai vasario 22, vasario 5 ir vasario 20 dienomis. Mūsų pranešė yra ponia Bodil Valero ir dabar jai žodis kelioms minutėms papasakoti kokia yra situacija. Prašom, ponia Valero. Much, Judith. Ačiū, Judit. Pirmiausia, noriu padėkoti kitiems pranešėjams. Sirpa Pietikainin iš moterų reikalų komiteto ir Silvigijom iš kultūros komiteto. Mes puikiai bendradarbiavome. Taip pat norėčiau padėkoti ir šešėliniams pranešėjams, ir sekretariatoj patarėjams ir padėjėjams, nes jie tikrai puikiai padirbėjo šiuo metu. Kaip sakėte, įvyko trys trialogai, norėčiau šitie grįžti atgal. Komisija pasiūlymą patikė praėjus metų gegužės mėnesį. Mes patvirtiname savo pirmąjį pranešimą 18 metų gruodžio mėnesį, o taryba padarė tą patį. Ir po to pradėjome trialogus sausio mėnesį. Kaip minėjote, vyko trys trialogai. Pirmasis buvo skirtas daugiau mažiau suprasti, kokios yra abiejų teisės aktų leidėjų pozicijos, bet tuo metu taryba dar neturėjo įgaliojimų kalbėtis platesnėmis temomis e, e, dėl mūsų pagrindinių pasiūlymų, dėl vertybių ašies Na, nes, nes tai yra jau esamų programų mišinys ir pridėjome dar vieną kryptį. Taip pat yra dar vienas pagrindinis pasiūlymas yra vertybių paramos mechanizmas. Per paskutinį trialogą diskutavome su taryba apie tai ir džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad bent jau sąjungos vertybių kryptis e, tinka visiems. Dar Reikia pagalvoti, kaip pristatyti tą kryptį straipsnėje, tai dar neparengta, bet taryba pozityviai žiūri į naują kryptį. Sudėtingiau dėl vertybių paramos mechanizmo. Bet bandysime, kaip galėdami, įtraukti vertybių paramos mechanizmą į teisinį tekstą. Kaip sakiau, dabar taryba turi įgaliojimus aptarinėti naujas kryptis. Vieną kryptį, bet dėl kito dalyko dar reikia palaukti. Taip pat baigiame diskusijas dėl kelių kitų straipsnių ir e, horizontalių dalykų. Pavyzdžiui, pirmasis straipsnis - tema, ketvirtas straipsnis - piliečių įtraukimas ir aktyvus darb, dalyvavimas, tai yra kultūros komiteto kompetencija dėl devinto straipsnio, dėl pilietinio dialogo grupės, grupės įsteigimo ir kitų horizontalių nuostatų. Naujasis trilogas, naujas trilogas vyks kovo 6 dieną ir aš tikiuosi, kad tuomet galėsime baigti diskusijas dėl paskutinių dalykų. Bent aš to tikiuosi. Kaip sakiau, yra dar E, svetingų klausimų, kuriuos dar turime aptarti, vertybių paramos mechanizmas, kaip sakiau. Bet e, diskusijos vyksta labai gerą dvasę ir manau, kad tiek komisija, tiek taryba ir mes norime e, toliau remti šią programą, naują kryptį ir manau, kad sprendimus rasime. Ačiū. Ačiū, Bodėl. Silai Gijom yra pranešėja kultūros komitete. Ar norite kalbėti? Taip, labai trumpai. Bodil išsakė, kas yra esmė, esminga, svarbiausia, kaip jis sakė. Kultūros komitetas e, atsakingas už piliečių įtraukimą Ir mes žinome, kad teisės ir vertybės yra tie mechanizmai, kaip Badil sakė, yra svarbiausia šios programos dalis, bet piliečių įtraukimas, dalyvavimas sąjungos e, piliečiams klausimai yra labai svarbus ir e, tie dalykai yra skirti pritraukti piliečius, būti arčiau jų ir tai ir kasdieniai dalykai. Na, o tai suteikia kūną būtent e, ir žavės Europos Sąjungai. Mes tikrai esame įsitraukę iš šios temos plėtotę ir, kaip sakė Bodil, mes e, sieksime pasiek, e, tikslo kartu protingai su kitomis institucijomis. Roberta Metzola. Ačiū pirmininkė. Pavaduoju šešėlinį pranešėją mūsų frakcijoje šią temą Michael Boni, kuris negalėjo ateiti į posėdį. Michael norėtų padėkoti pranešėjai Bodil Valero už jos pastangas rengiant šį dokumentą. Vyko puikus bendradarbiavimas ir šešėlinių pranešėjų ir trišalio dialogo posėdžiuose. Visų frakcijų kolegos šiuo klausimu sutarė per dėrybas sutarė ir tai e, leidžia mums nusiųsti svarbę žinę piliečiams ir valstybėms narėms dėl e, gyvybingos demokratijos svarbos. Įvyko proveržys taryboje, nes taryba sutiko tartis dėl naujos programos skirtos pilietinės visuomenės organizacijoms veikiančioms vietoje ir užsimančios demokratijos klaida visais lygmenimis, ypač vietos lygmenių. Parlamentas ypač atkakliai dėl to e, kovojo ir parlamentas džiaugiasi, kad ir džiaugiamės, kad yra, atsirado galimybė dirbti šiuo klausimu. Sofint Veld. Norėčiau prisijungti prie tų, kurie dėkoja pranešėjai už visą jos darbą. Mes taip pat visapusiškai palaikome e, ak, siūlymą akcentuoti naują kryptį. Noriu pakomentuoti tik, kaip iki šiol vyko trišalio dialogo susitikimai ir verčių rėmimo mechanizmas. Tai mechanizmas skirtas NVO šalyse kuriuose joms iškyla didelis spaudimas. Man nereikia tikriausiai vardinti šalių, kuriuose tokia situacija egzistuoja. Visų pirma, dėl trišalio dialogo posėdžių mane kiek nustebino tai, kad Europos komisija labai aktyviai ir, ir labai uh, matomai va, dalyvauja, nes įstatymų kuriejai yra dvi institucijos - Europos parlamentas ir taryba, kurią atstovauja pirmininkaujanti valstybė. O komisijoje sutikti vienintelį galiojimą atsiimti pasiūlymą, tačiau labai įdomu tai, kad komisijos atstovai do, dominuoja diskusijose ir netgi nustumia į šalį pirmininkaujančią valstybę ir bando prastumti savo e, darbo tarkė. To, to, toks vaidmuo nepatikėtas komisijai dėl verčių rėmimo mechanizmo. Akivaizdu, kad komisijai šis mechanizmas nėra labai mm, patrauklus dalykas. O taryba šiuo klausimu netaip ryštingai nusiteikusi. Todėl norėčiau paprašyti pranešėjos nepamiršti, kad mes deramės su taryba, o ne su komisija, kad mes patvirtinome poziciją ir kad verčių remimo mechanizmas, kuris beje gimė iš pono Boni pasiūlymo. EPP šešėlinio pranešėjo pasiūlymo ir būtent to nori Europos parlamentas. Būtų dar geriau, jei Europos Sąjungoje atsirastų programa skirta demokratijos verčių ir teisų rėmimui už ES ribų. Bet čia šioje srityje mes turime e, ypatingoms situacijoms skirtą mechanizmą, tačiau ES viduje šio mechanizmo nėra. Tai keistas dalykas. Todėl norėčiau, kad pranešėja ypač aktyviai to reikalautų. Žinoma, dėrybose visada galima e, pasiūlyti kūrybingą sprendimą, nebūtina pažodžiui e, perkelti viso parlamento pasiūlyto teksto, bet tai tikrai svarbu. Ir jei galutinėme pasiūlyme nebus nuorodos į verčiamio mechanizmą, tai bus tikrai silpnesnis e, siūlymas nei tai, ko parlamentas prašė iš pradžių. Toliau Cecil Kiengė. Ačiū, Judith. Noriu ir aš padėkoti pranešėjai Bodil. Mes sėkmingai dirbame drauge. Ir noriu pasakyti, kad daugybė mūsų pateiktų pakeitimų, mūsų frakcijos pateiktų komentarų buvo įtraukti pranešėjos. Norėčiau akcentuoti štai ką - alternatyves diskriminacijos formas. Dokumente apie tai kalbama. Taip pat kalbama apie pilietinės visuomenės stiprinimą, kovą su uh, smurtu uh, internete ir už interneto ribų. Visi, visi mūsų pateikti pakeitimai įtraukti džiaugiuosi naujuoju požiūriu į vertės, kurį minėjo pranešėja. Tik gaila, kad iškilo kliūčių dėl verčių, tiesiog dėl teisų remimo mechanizmo. Žvelgdama į politinių frakcijų atstovus, darau prielaidą, kad pranešėjai pavyks uh, pasiūlyti to, tokį pasiūlymą, tokį pagrindą, už kurį balsuotų visi. Tikrai džiugiuosi iki šiol nuveiktų darbų. Šis darbas labai svarbus. Verčių finansavimo mechanizmas labai svarbus. Ver, e, yra dokumente konstatuojamos tos ve, vertės. Politiškai parlamentas buvo susivienijęs e, šiuo klausimu ir tai labai svarbu. Visi parlamente dirbo vadovaudamėsi tą pačią nuostatą. Dėkoju Bodil už visą jos darbą, bei taip pat kitoms frakcijoms, nes vien dėl šio bendradarbo mums pavyko pasiekti tokio puikaus rezultato. Pirmininkė, ačiū. E, parlamento vardu visi kalbėtai pasisakė. Komisijos atstovai paprašė žodžio, nu, suteiksiu e, komisijos atstovams žodį, bet noriu priminti tai, ką sakė Sofija ir kaip laikinoji pirmininkė šio komiteto nėra būtina komisijos atstovams komentuoti, e, kuomet parlamento nariai e, kalbasi apie tai, e, ką, kaip jie vertina darybų, šalio dialogo darybų. Marija Tromasetin. Norėčiau paaiškinti, kad mes neprašėme žodžio. Tuomet ačiū, bet tu, tu, tuo, tuo viskas ir baigsis. Na, toliau kita tema. Bodil, žodis jums. Ačiū. Norėčiau atsakyti Sofijai pasakyti tai, ką jį komentavo. Jūs teisingai pastebėjote, komisijai tas mechanizmas nėra labai primtinas dalykas, taryba taip pat abejoja, bet žinau, kad taryboje vykstant diskusijoms šią temą buvo didelio pasipriešinimo šiam siūlymui. Tikrai to, tokio teksto, kok, tokiu pavydalu teksto, kuris patiktas, mes tikrai ne, nepavyks jo prastumti ir patvirtinti, bet aš iškuosiu kūrybingo sprendimo ir galbūt pavyks rasti išeitį. Ir kokiu nors pavydalu verčių remimo mechanizmas galėtų būti įtrauktas. Bet tai nebus lygiai toks pat tekstas, kurį mes svarstome, arba tekstas, kuris yra mūsų pasiūlyme. Bet aš dar nepasiduodu. Ačiū. Atsiprašau, kad jūs pamiršau, tuomet penktas darbo tvarkės punktas bendrijos piliečių tapatybės dokumentų ir e, te, dokumentų apsigyventi saugumo stiprinimas. Ponas Depre yra pranešėjęs, jis pristatys e, trišalio dialogo dėl šio teisės akto pasiūlymo rezultatus. Pone Depre, žodis jums porą minučių. Ačiū pirmininkė. Parlamento ir tarybos delegacijos pasiekė susitarimo prieš keletą dienų vasario 19-ąją, praėjusią savaitę, pasiektas e, preliminarus susitarimas dėl jūsų minėto dokumento. Norėčiau visų pirma padėkoti kolegoms, šešėliniams pranešėjams iš įvairių frakcijų. Uh, vyko diskusijos, vyko e, rimtos pamatinės diskusijos ir nors ir buvo iškilę nesutarimų, noriu padėkoti sekretoriatui komisijų, mūsų komiteto, e, politiniams patarėjams frakcijų bei parlamento narių padėjėjams. Koks yra šio pasiūlymo tikslas? Tikslas užtikrinti E, geriau naudotis laisvo judėjimo teisė sąjungos piliečiams bei jų šeimoms nariams, užtikrinant e, tapatybę patvirtinančių dokumentų didesnį saugumą. Ir taip prisidedant prie laisvo judėjimo stiprinimo. Noriu pa, pa, pa, pasakyti, apie ką nekalbama šiame pasiūlyme. Nesiūlome kurti europinį tapatybės kortelių šalia nacionalinių tapatybės kortelių, ne, nenumatome tokios prievalės valstybėms narėms. Nebus kuriamas mm, skaitmeninių atspaudų bankas ES mastu ir e, pateiktas reglamento pasiūlymas jokių būdų nėra e, teisinis pagrindas kurti domenų, skaitmeninių atspaudų e, domenų banką Europos mastu. Noriu, kad tai aiškiai suvoktume. E, Tačiau mes siekiame ir mums pavyko, kaip ir buvo pasiūlyta komisijos pradinėme pasiūlyme, užtikrinti didesnį, lengvesnį tapatybės kortelių um, atpažinimą ir jų duomenų lengvesnį nuskaitimą. Jeigu, kaip žinote, e, egzistuoja vieno formato uh, tapatybės kortelės siūlymas visoje Europos Sąjungoje, kad būtų galima lengviau tas korteles nuskaityti ir kaip ir vairuotojo pažinėjimo teisų atveju, tose tapatybės dokumentuose yra ES žyma. Dėl lyties pasiek, pasiekėme, kad lyties žymėjimas būtų uh, fakultatyvinis ir, ir atsiranda tri, trys e, lyties žymėjimo variantai - X, F ir arba M. Toliau. Tapatybės kortelės e, yra, bus laikomos e, galiojančių tapatybės dokumentu. Taip pat mums pavyko sustiprinti pagrindinės teisės, duomenų apsaugą ir sustiprina valstybių narių atsakomybę e, už šias rytis. Yra pasiūlyme aiškios nuostatos į, į duomenų apsaugos reglamentą. Yra taip pat numatyti griežti apribojimai dėl prieigos prie biometrinių duomenų. Ta prieiga numatyta tik galiotų institucijų atstovams valstybėse narėse ir tik tikslu siekiant patikrinti dokumento autentiškumą ir jo turėtoje patikrinti biometriniai duomenys negali būti laikomi ilgiau nei būtina, kol tie duomenys bus perkelti į mikroschemą, po to tie dokumentai turi būti sunaikinti. Kaip, nu, arba, jeigu kitaip numatyta valstybių narių įstatymuose, kai kuriuose valstybėse e, numatyta galimybė kurti duomenų banką, mes negalime kliu, sukliudyti joms to daryti. E, Taip pat labai aiškiai numa, nurodyta, kad valstybės narės yra atsakingos už duomenų autentiškumą ir konfidencialumą, net jeigu jos pasitelktų privačias įmonės tapatybės kortelių gamybai. Atsakomybė už duomenų e, priežiūrą patikėta valstybėms norėms. Ir pats opiausias darybų klausimas buvo, bandant susitarti, ar e, biometriniai duomenys tampa privalomų dalykų. Buvo siūloma valstybėms narėms pačioms nuspręsti, ar atraukti jas į tapatybės kortelę ar ne. Neslėpsiu, kad parlamento delegacija labai ryštingai gynė galimybę kad ta nuostata būtų fakultatyvinė, tačiau mums nepavyko pasiekti, užsitikrinti savo pozicijos, nes buvo akcentuojamas saugumo aspektas ir e, duomenų perskaitomumo aspektas. Todėl e, tapatybės dokumentų vienos ar kitos rušies duomenų įtraukimas į tą tapatybės kortelę jau nebėra fakultatyvinis dalykas. Taigi, mums teko tam pritarti, nors kai kurių kai šalių delegacijos e, paskelbė išlygą šių nuostatų taikymui mm, ir nusprendė taikyti tas pačias nuostatas, kurios galioja pasams. Kaip žinote, skaitmeniniai čia transpauda yra privalomi kai kuriuose šalise pasuose. Mes numatome, gali, numatėme galimybę nu, terminą, per kurį turės atsirasti tokios tapatybės kortelės ir jos bus, senosios bus pakeistos naujomis. Pone pirmininkė, aš manau, kad mums pavyko pasiekti beveik visko, ko siekėme, ko mums, ko buvo įmanoma, ko galėjome tikėtis pasiekti. Ir aš rekomenduoju komitetui pritarti šiam galtiniam susitarimui. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju, ponė Deprė, dabar žodis Karloš Koelio, kuris yra EPP šiandien pranešėjas. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pradžioje padėkoti Žerarui Deprė už pasiektą susitarimą. Man atrodo, kad tai buvo labai svarbi pergalė. Pergalė už laisvą asmenų judėjimą. Vienas mūsų tikslų buvo sustiprinti dokumentų saugumą, tačiau šalia to mes norėjome apie, suvienyti europiečius ir palengvinti gyvenimą tiems, kurie keliauja Šengeno erdvėje. Mes norėjome įtvirtinti Europos pilietybę ir tokie elementai kaip Europos vėliava prie to prisidės. Aš esu iš Portugalijos, kur daug tūkstančių piliečių, kurie nori keliauti Šengeno erdvėje, ten nori gyventi ir dirbti, kurie nori būti tikri, kad galios jų tapatybės kortelės. Ir man atrodo, tai yra pagrindinė pridėtinė vertė. Mes taip pat akcentavome, kad labai svarbus yra pirštų ant spaudai, kiti saugos ženklai, kurie ne tik leidžia mums pagerinti duomenis, bet taip pat ap, leidžia apsaugoti vaikus. Tai papildomai piliečiams nekainuoja ir nėra papildomų sunkumų, nes tiesiog reiks išsimti naują tapatybės kortelę tuo metu, kai baigs galioti senoji. Pone pirmininkė, taip pat norėčiau pabrėžti, kad niekas nepasisako prieš pirštų atspaudus. Buvo tokių, kurie kritikavo uh, tai, kad privalomai turi būti renkami biometriniai duomenys. Kai kurie norėjo, kad valstybės narės pačios apsispręstų, ar nori rinkti tos duomenys. Na ir keista, bet valstybės narės dauguma jų nori, kad Briuselis primtų tokį, tokį sprendimą. Primtas sprendimas yra subalansuotas ir jis iš esmės sustiprina Europos pilietybės savoką ir palengvina laisvą judėjimą uh, ir leidžia tą daryti saugiai. Taigi dėkoju ir sveikinu Žerarą. Ačiū. Dabar žodis poniai Kaufman, kuri yra socialdemokratų šešėlinė pranešėja. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pradžioje norėčiau padėkoti Žerarui, pranešėjui, labai širdingai jam padėkoti. dirbo, darbo atmosfera buvo puikia, dirbome daug ir nes turėjome išspręsti daug klausimų ir aišku, mūsų politinės pozicijos skyrėsi, esame iš skirtingų partijų, tačiau Žeraras kaip pranešėjas atliko puikų darbą, kai reikėjo apginti parlamento poziciją. Uh, tarybos akivaizdoje, taigi norėčiau jam už tai padėkoti. Ponas Depri pasakė, kad mes daug ko pasiekėme ir aš nekartosiu visų tų pasiekimų, jis visiškai teisus. Taip pat buvo vienas toks jautrus klausimas, kurį norėčiau paliesti, nes man atrodo, kad apmaudu, jog numatytas privalomas pirštų ant spaudų duomenų saugojimas valstybėse narėse. Mes pasisakėme prieš tai kaip parlamentas ir, pavyzdžiui, mano politiniai frakcijai tai buvo labai svarbus dalykas. Ir tik tai galiu pasakyti, jog kai dėrėjome su taryba, taryba neišdėstė jokių įtikinančių argumentų, kodėl privaloma tvarka reiktų kaupti piršto spaudų duomenys šalia kitų visų biometrinių duomenų. Nemanau, kad tą daryti būtina, tai yra nereikalinga, kalbant apie tapatybės, asmens tapatybės dokumentus. Ir nėra jokių įrodymų, rodančių, kad tapatybės dokumentai, kuriuos yra biometriniai duomenys, kad juos būtų sudėtingiau padirbinėti, jeigu ten bus pirštų ant spaudai. Kaip sakėme ir diskusijose, du trešdaliai valstybių narių neturi reikalavimo saugoti pirštons spaudų duomenis. Ir akivaizdu, kad taryba nori numatyti tokią prievolę ES teisės aktais Vokietijoje. Tam prireiktų tikrai viešų diskusijų, nes dabar mes kaip ir laisvanoriškai galime duoti pirštų anspaudus, kai prašome uh, tapatybės dokumento, bet neprivalome tų pirštų ant spaudų palikti. Taigi, e, nepaisant to, kad esu labai dėkinga pranešėjui, mes negalėsime pritarti trilogo rezultatui, nes tikrai nemanome, kad tai, dėl ko balsuosime, yra proporcinga reikalinga. Žaliųjų šešėlinio šešėlinės pranešėjus Evo Žoly nėra ir e, jie paprašė perduoti jos nuomonę ir norime, padė, ji nori padėkoti ponde prieki pranešėjui ir taip pat pasakyti, kad žalieji nesidžiaugia rezultatu, kalbant apie privalomus pirštų anspaudus. Tiek pagrindinių teisų agentūra, tiek domenų apsaugos pareigūnas pasisako prieš tai ir mes supratome, kad komisijos atliktas poveikio vertinimas irgi nenurodo to kaip pirminio teiktino varianto, tik tai 10 valstybių narių dabar tai turi ir keliu klausimą. Šiek tiek stebina tai, kad tai yra toks dėrybų su taryba rezultatas, jeigu tik tai 10 iš 28 valstybių narių dabar turi tokį privalomą pirštons spaudų kaupimą. Nežinau, ponė Deprė, ar dar norėsite pasisakyti po išklausęs visų šešėlinių pranešėjų ir aš galiu padaryti apibendrinimus. Jeigu norite, galite dar minut, kel, per kelias minutės apibendrinti, po to aš irgi dar pasisakysiu. Ačiū, ponė pirmininkė. Silvija Kaufman priminė tai, kas buvo sudėtingiausia dėrybose ir išklausęs ir ponio Žoly nuomonės, norėčiau priminti, kodėl aš tikrai labai energingai ir tvirtai per tris prirogo posėdžius to reikalavau. E, taryba laikėsi tokios pozicijos, kad jie nenorėjo nieko atsisakyti ir sakė, kad parlamentas turi išsakyti savo nuomonę, tą jis ir padarė. Ir aš manau, kad, ponė pirmininkė, čia yra įvairių argumentų. Ir galima paaiškinti objektyviai, dėl kokių priežasčių įmami Europos piliečių piršton spaudai, pavyzdžiui, išduodant pasar, kodėl ta, tas nėra daroma išduodant tapatybės e, kortelę. Ačiū. Jeigu koreperas pritars dėrybų rezultatui vasario 27 dieną, Libe komitetas balsuos kovo 11 ir tikėtina, kad plenarinėme posėdėje balsuosime per antrąją balandžio sesiją. Dėkoju šešėliniam pranešėjui. Toliau šeštas darbo atvarkės klausimas. Ir tai yra keitimasis nuomonėmis su ponu Detlefu Šrioderiu, kuris yra ES agentūros, kuri atsakinga už teisėsaugos pareigūnų mokymus vykdantysis direktorius. Ir ponas Šrioderis čia ir pristatys mums pirmos pirmoj, pirmųjų, pirmojo ES strateginio mokymo poreikių vertinimo rezultatus. Šį vertinimą atliko SEPOL agentūra ir kviečiu pana Šrioderį prisėsti šalia manęs ir norėčiau pasakyti, priminti, kad išdalinta buvo, išdalinti buvo išdalintos tokios krajutės. Ir dabar žodis ponui Šrioderiui. Ir aš tik tai dar vieną dalyką norėčiau pasitikslinti. Dešimt minučius skiriama jums, bet nebūtinai turite kalbėti 10 minučių. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, aš pabandysiu kalbėti nelgiau kaip 10 minučių ir tikrai norėčiau pasisveikinti su visais ponios ir ponai. Man labai malonu čia dalyvauti ir labai džiaugiuosi galėdamas pristatyti 18 metų agentūros rezultatus ir taip pat papasakoti, ką ketiname daryti 19 metais. Kita skaidri pagrindiniai rezultatai, ko pasiekėme 18 metais. Labai trumpai. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad agentūra, tai ką ji daro, labai atidžiai susijęs su operatyviniu teisėsaugos pareigūnų bendradarbiavimu Europos Sąjungoje. Norėčiau pateikti kelis pavyzdžius, kai kalbame apie tai, koks yra bendradarbiavimo poveikis, tai yra jungtinės tyrimų komandos ir bendri mokymai Pavyzdžiui, pareigūnai iš Vakarų Balkanų regiono ir ES pareigūnai kartu mokymo metu išsiaiškino, kad galiausiai jie dirba tose pačiose grupėse ir po mokymų buvo atlikti bendri tyrimai, jie parodė, kaip glaudžiai yra susiję su to, ką jie daro su operatyvinė ES veikla. Dar vienas dalykas, ką mes darome, būtent apmokome, bandant nustatyti internetu vaikus išnaudojimo aukas ir naudojami visi pajėgumai tam, kad būtų identifikuotos tokios aukos ir galima iš karto tas aukas išgelbėti. Ir norėčiau parodyti, kaip agentūra remia operatyvinę veiklą ir kokiu sėkmingų rezultatų pasiekėme. Ir tai, ką darome, tikrai nėra akademinė veikla, nors yra tam tikros akademinis elementas. Mes pastaraisiais metais 29 tūkstančius pareigūnų apmokėme Ir tie žmonės, kurie dalyvavo tuose mokymuose, bent 90 procentų buvo labai patenkinti tais mokymais ir tomis paslaugomis. Mes taip pat remiame politikos ciklą ir politinius prioritetus ES, tai reiškia daugiau kaip 40 procentų verslo veiklos yra susijęs su šia sritimi. Pagrindinis, pagrindinis dėmesys 18 metais buvo skirtas rimtiems nusikaltimams, kovai su terorizmu, nelegali migracija ir kibernetiniai nusikaltimai. Ir dažnai turime pažymėti, kad tai, ką siūlome valstybėms narėms, to nepakanka ir nebūtinai tai atitinka poreikius. Pateiksiu pavyzdį dėl atviro šaltinio žvalgybinė informacija kibernetinių nusikaltimų srityje. Valstybės narės e, tikrai labai suinteresuotos tokiais mokymais ir kol kas mes visų tų poreikių negalime patenkinti visose valstybėse narėse. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad ta veikla, kurią matote, kuri vyko praeitais metais, buvo sėkminga ir dėl to, kad mes labai didžiai bendradarbiavime su partnerėmis agentūromis Europol, Eurojust, Frontex ir tokiu būdu e, tos institucijos irgi suteikė daugiau ekspertinių žinių mūsų toje bendroje veikloje. Kaip jau buvo minėta, labai džiaugiuosi galėdamas pristatyti pirmus ES strateginių e, mokymo poreikių vertinimo rezultatus ir mes džiaugiamės, kad parlamentas 16 metais, pakoregavęs mūsų įgaliojimus, patikėjose polui uždavinį tokį atlikti tokius vertinimus ir džiaugiuosi, kad praeitais metais pirmąjį kartą mes tą padarėme. Ir mes tikimės, kad tokiu būdu moksliniu pagrindu yra uh, pateikiami duomenys tolesniam planavimui ES šioje srityje, nes kol kas tam tikrose srityse šiokios tokios informacijos turėjome, bet neturėjome bendros apžvalgos, būtent e, kokie ištekliai reikalingi ateityje, kalbant apie mokymų šioje srityje. Taigi džiaugiamės, kad buvo mums patikėti tokie įgaliojimai. Ir mes pirmiausia išanalizavome, yra pagrind... kokios yra pagrindinės strateginės grėsmės Europoje. Ir tada aiškinomės, kaip teisėsaugos bendruomenės yra pasirinkusios traktuoti tas grėsmės. Mes turime pajėgumų trūkumų. Ir čia ES partnerių agentūrų vaidmo labai svarbus teikiant paramą ir pil, užpildant tas spragas. Uh, Čia matote pagrindinius rezultatus iš to vertinimo ir čia rodomos temos, kurios buvo identifikuotos. Vertinimo metu mes 500 ekspertų klausėme valstybėse narėse iš įvairių tarnybų, iš įvairių organizacijų, bandėme išsiaiškinti, kokie pagrindiniai elementai turėtų būti ateinančiais metais. Čia matote trumpą apžvalgą, kokie yra pagrindiniai elementai, kuriuos identifikavome, taip vadinami pagrindiniai pajėgumų trūkumai. Ir būtent yra tie elementai, kur turėtumėme ne tik Sepolas, bet visos ES struktūros turėtų skirti daugiausiai pastangų ir dėmesio. Čia matote, kad tai atitinka ir prioritetus, atviro šaltinio žvalgyba, finansiniai tyrimai, kibernetiniai tyrimai ir kitos temos. Taip pat matome ir tai, ką paaiškino ir valstybės narės, būtent tai, kas susijęs su kibernetinėmis grėsmėmis ir visos technologijos, skaitmeniai iššūkiai tiesos saugos institucijoms yra labai aktualūs. Ir tam ateitie reiks keisti paradigmą. Mes turime daug investuoti į mokymasi visą gyvenimą, testinį mokymasi, kad teisės saugos pareigūnai galėtų neatsilikti nuo pokyčių šioje aplinkoje. Kita skaidrė. Nesigilinsiu detalės, bet čia trumpa žvalga, kokie yra pagrindiniai prioritetai ir kokios temos buvo identifikuotos valstybėse narėse ir kitose šalyse partnerėse. Ir matote, kad pirmasis prioritetas net, ne, nelegalios migracijos, imigracijos palengvinimo e, e, tyrimai, kova su terorizmu ir panašiai. Bet duomenys su tuo susiję leidžia mums išsiaiškinti, ką turime padaryti ateityje, kad padėtumėme teisės saugos institucijoms ES. Ir, ir man atrodo, kad tai yra pirmas toks tvirtas pagrindas darbams planuoti ateityje. Taip pat galėčiau paaiškinti, kad 18 metais, kaip ir ankstesniais metais, agentūra pagal savo įgaliojimus taip pat vykdė pajėgumų kūrimo veiklą už ES ribų. Mes gyvendiname vieną projektą su ko, ko, kovai su te, terorizmu artimuose rytuose ir Afrikoje. Taip pat vienas dar paketas buvo skirtas finansiniams tyrimams atlikti Balkanų regione. Matyt, nereikia man aiškinti, koks yra ryšys tarp vidaus saugumo ir išorės saugumo. Ir man atrodo, tai yra akivaizdu, ypatingai ypač pastaraisiais metais ir tai, ką mes darėme Tai turime, sukūrėme tokią puikią priemonę, kaip paremti ES politiką su teisės saugos partneriais. Tose, tose trečiosiose šalyse mes visuomet siekiame tvarios partnerystės su partneriais šalyse naudos gavėjose ir taip pat siekiame sinergijos su partneriais tarptautiniu ir nacionaliniu mastu. Ir kai mes vykstame į tą šalis, mes visuomet pabrėžiame kad būtina akcentuoti pagrindinės teisės, dėl to dėrėtis negalima ir teisinės valstybės principus, dėl jų irgi dėrėtis negalima. Kaip minėjau anksčiau, kalbant apie pajėgumų kūrimo veiklą, mes galime pasikliauti puikia parama ir puikiu bendradarbiavimu su partneriais ir galiu čia paminėti Europolą, Frontexą, Eulizą, Eurojust. Visi artimai bendradarbiauja šioje veikloje ir taip pat mes bendradarbiaujame su tarptautiniais regioniniais partneriais EUDC, Interpolu ir bendradarbiavimas pastaraisiais metais tikrai buvo puikus. Ir čia keli dar rezultatai iš 18 metų, kurie irgi labai svarbus jums. Mūsų valdymo modelis buvo sertifikuotas pagal ISO 9001 sertifikatą. Tai yra patikinimas, kad tai, kaip mes veikiame, tai, kaip kuriame procesus, atitinka pramonės kokybės standartus. Taip pat mes dabar siekiame tolesnio mokymo veiklos sertifikavimo, tam, kad galėtumėme būti tikri, kad tai, ką darome, tai yra aukščiausios kokybės paslaugos, vertinant pramoniniais standartais. Taip pat 18 metais daugiau nei 95 procentus biudžeto mes e, išnaudojame ir taip pat e, įsipareigojimų lygmenių mes daugiau nei 98 procentus visų e, įsipareigojimų įvykdėme. Ir dar norėčiau pabrėžti, kad agentūros stiprybė yra tai, kad dirba puikia komanda. Mes tikrai nesame didžiausia agentūra šioje srityje, bet turime puikią komandą ir galime pasiekti puikų rezultatų. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad dėja mes susidurėme su labai nedideliu atlyginimų koregavimo koficientu Vengrijoje ir dėl to mums sudėtinga uh, pritraukti pačius geriausius darbuotojus agentūroje. Mus tikrai labai tenkina rezultatas, bent jau kol kas, bet tai yra šiokia tokia problema, tikimės, kad ateityje ji bus išspręsta. Dar norėčiau grįžti prie 19 metų veiklos programos, kuri jums pristatoma ir norėčiau pristatyti ir kontekstą, kaip yra asignuojami ištekliai. Ta matote dešinėje. Ištekliai yra asignuojami agentūrai, jos veiklai. Tai reiškia, kad 9,3 milijono eurų turėsime 19 metais ir 32 e, nuolatiniai postai. Toliau dar papildomos lėšos skiriamos ir mano minėtiems projektams įgyvendinti. Mes 19 metais norėtumėme, atsižvelgiant į, su, į mūsų programą, ir toliau tęsti uh, strateginių mokymo poreikių vertinimo veiklą, nes tai, ką mes darome, yra daugiametė perspektyva ir visa tai turi virsti metinėmis perspektyvomis, kalbant apie operatyvinės veiklos ir mokymų vertinimus. Taip pat mes toliau ketiname bendarbiauti su partneriais, e, kitomis agentūromis šioje srityje ir taip pat, kaip sakiau, esame pasiryžę užtikrinti aukščiausią mūsų teikiamų paslaugų kokybę. Tai yra pagrindinė mūsų veikla, tai, ką skiriame toms tikslinėms grupėms, tai yra tam tikras portfelis, nuoseklus mokymo portfelis, kuris skiriamas valstybių narių tarnyboms valstybėse narėse, kur daugiausia skiriama politinio ciklo klausimams, kova su organizuotais nusikaltimais, kibernetiniais nusikaltimais, nes tai tikrai susilaukia daug dėmesio mūsų darbo programoje, taip pat pasiryžę kovoti su terorizmu, padėti valstybėms narėms šioje srityje ir mes praeitais metais sukūrėme SEPOL e, centrą kovai su terorizmu, tai yra tam tikras žinių ir ekspertizės centras, mūsų Olandai partneriai jam vadovauja ir toliau mes siekiame tol keistis informaciją ir bendradarbiauti. Ir taip pat norėčiau pabrėžti ir pagrindinių teisų klausimą. Esame pasirengę ir įvertinti naujus mokymosi poreikius, nes mes norime išsaugoti savo programą ir lankstumo, nes tikrai gali atsirasti visiškai naujų, nenumatytų dalykų. Ir taip pat rengiamės būsimam vaidmeniui, kalbant apie informacinių technologijų sistemą, kuri bus įgyvendinama Europoje, pavyzdžiui, kalbant apie saveikumą ir kad ateitie galėtumėme pagelbėti šioje srityje valstybėms narėms. Aš minėjau jau anksčiau tą išorės matmenį, kalbant apie ES saugumą, ir mes ateitie, būtent šiais metais, ketiname ir toliau remti CSDP saugumo ir gynybos misijas, būtent kalbant apie personalą, kuris siunčiamas į tokias misijas trečiosiose šalyse. Paruošėme juos e, toms misijoms, vykdome kitą veiklą. Ir taip pat turime čia žinių centrą tokį, CEPOL žinių centrą, kuriam vadovauja partneriai Portugalai. Ir taip pat toliau kuriame pajėgumus trečiosiose šalyse, artimuosiuose rytuose, Šiaurės Afrikoje ir Balkanų regione. Toliau daugiau dėmesio skiriame veikloje lyderystei ir kalbiniams įgūdžiams, be jokios abejonės Europoje tolesni lingvistinių įgūdžių, tolesnis lingvistinių įgūdžių plėtojimas yra labai svarbu ir taip pat kalbant apie tartautinį bendradarbiavimą, lyderystės elementas irgi labai aktuolus. Būtent tie, kurie užima aukščiausias pareigas įvairiose tarnybose Europoje, turi geriau suprasti, ką reiškia bendradarbiauti Europoje su įvairiomis kitomis valstybėmis priemonėmis. Ir taip pat norėtumėme pažangių mokymosi metodikas kurti. Šiais metais, pavyzdžiui, mes tai traukiame į savo veiklą, pavyzdžiui, skaitmeninės simuliavimo programos. Taip pat esame pasiryžę, kiek įmanoma, su savo ištekliais įsitraukti į mokslinę veiklą, nes mes manome, kad šio, laikinė, šio laikinės mokymas gali būti grindžiamas tik tai geriausiamis turimomis žiniomis akademinėje rinkoje. Ir tai yra tas galimybių portfelis, kurį mes norėtumėme pasiūlyti valstybėms narėms. Iš viso mes e, paskaičiavome, kad iki metų pabaigos 29-30 e, tūkstančių dalyvių pritrauksime, 100 rezidencinės veiklos projektų organizuojama, taip pat 79 webinarai ruošiami e, ir daug žmonių galės juose dalyvauti internetu, 12 internetinių kursų rengėme, taip pat 6 naujus internetinius modulius parengėme ir dar mainų programas, tai Erasmus tipo programos, būtent kur gali žmonės pasimokyti kitose šalyse ir pamatyti, kaip ten veikia policijos, muitinės sistemos toje šalyje. Tai yra labai aktualu, kalbant, pavyzdžiui, ir apie, apie bendradarbiavimą ateityje. Taip pat šiais metais mes užbaigsime antrą Europos bendrą magistro programą. Ir tai yra žmonės, kurie politiko, policijoje, muitinėje užims tikrai pačias aukščiausias pareigas, taip pat teisės saugos institucijose. Ir taip pat toliau vykdome tokias programas, kurias minėjau anksčiau Šiaurės Afrikoje, Balkanų regione, taip pat e, siekiame toliau plėtoti ISO e, sertifikatų sistemas, e, kalbant apie tai, kad mūsų paslaugos turėtų gauti aukščiausią ISO vertinimą 29993 ir taip pat šiais metais ketiname atidaryti kibernetinio nusikaltimų mokymo akademiją Budapešte, nes esame įsitikinę, kad skaitmenių iššūkių sritis Europoje yra reikalauja mums didinti pajėgumus ir paremti valstybės narės šioje srityje, nes iš tiesų kibernetiniai nusikaltimai viena svarbiausių sričių ir mes esame pasiruošę dirbti šioje srityje su akademiniu pasauliu. Ir tikimės, kad tas centras, ta akademija pradės dirbti brželio mėnesį. Tai tiek ir džiaugiuosi, jeigu būtų klausimų. Ar yra kolegų, kurie norėtų užduoti klausimų ponui Šrioderiui? Birgit, Sipel, ponas Depre, pana Intveld. Prašom, Birgit. Labai ačiū. Aš klausiausi labai atidžiai, laukdama, kol galėsiu pakelti ranką, užduoti klausimą apmokyta apie 29 tūkstančiai pareigūnų. Tai atrodo labai daug žmonių, bet kita vertus, jeigu pažvelgsime į Vokietijos policininkus, manau, kad jų yra keli šimtai tūkstančių. Vokietijos kriminalinėje tarnyboje dirba šimtai tūkstančių darbuotojų, bent jau tada, kai tikrinau skaičius, tai buvo todėl 29 tūkstančiai tuomet tokioje šviesoje netrodo labai daug. Ar jūs manote, kad toks mokymas turės kokį nors poveikį ir be to, ar jūs siekite apmokyti e, kažkokius pagrindinius pareigūnus, ar toks yra jūsų tikslas ir kaip tai sekasi padaryti. Taigi, žvelgiant į skaičius ir jums tenkančias užduotis, ateičiai, tuomet kyla klausimas, ypač turint galvoje tos pinigus, kuriuos ketiname investuoti ateityje. ką e, turėtų daryti patys e, nacionaliniai mokymų centrai. E, nes tai, ką daro CEPOL, turbūt nepakaks. Ir kitas dalykas, žvelgiant į tuos nusikaltimus, kuriams, kuriems jūs skiriate daugiausia dėmesio, tai ar tas sąrašas jūsų nuomonė išliks toks pat ateinančius penkerius metus, ar bus kažkokių pokyčių tame sąraše? Ačiū. Panas Depre. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, viena pastaba dėl prezentacijos. E, labai man daug kas patiko. Buvo labai viskas aišku ir aš matydamas evoliuciją toje prezentacijoje galima pasakyti, kad galiausiai turėsime kažkokią tai e, tam tikrą aišku išdėstymą, bet ne apie tai norėjau kalbėti. Norėčiau taip pat užduoti panašų klausimą, kaip pana Sipel, 29 tūkstančiai pareigūnų apmokytų. Tai iš kur jie? Iš valstybių narių. Bet ar galima matyti, kad kurios valstybės narės siunčia pareigūnus jums, o kiti ne? E, taigi vieni turi tą pranašumą, kad yra mokam, apmokami, o kiti ne. Ar galite pasakyti, kokio profilio tie pareigūnai, ar tie pareigūnai jau buvo anksčiau apmokyti ir juos mokėte, ar e, apmokėte tokius, kuriems tai trūksta profesionalumo. Ir dar noriu pakalbėti apie tai. Aš e, e, šią savaitę susitikau su Europolo nauja direktorė ir mes sakė, kad bendradamas valstybės narėmis padarė išvadą, kad yra du sektoriai, kur Europolas turi stiprinti savo paslaugas, savo personalą ir savo darbą. Tai yra, e, yra būtent finansiniai nusikaltimai ir antra narkotikai, nes šiuo metu e, narkotikai tampa didžiausia problema. Kasdien e, mes susidurime su vis didesniu uh, stipriųjų narkotikų naudojimą, aš kalbu ne apie kanapes, taigi ar turite kažkokio tai mokymų specif, specifinių skirtų kovai su narkotikų priekyba ir ar bendraujate su Europolu dėl įvairių prioritetų, nes būtent Europolas mano, kad į šias rytis reikės investuoti daug artimiausiais metais. Sofija Intveld, ačiū pirmininkė, ačiū ponia Šrioderį už jūsų darbo pristatymą. Na, pirmiausia, šiek tiek nustebau ir sunerimau išgirdžius jūsų, jūsų e, žodžius, kad jūs turite problemų patrauk, pritraukdami e, darbuotojus ypač į Budapeštą. Mums reikia patikslinimų apie tai, nes bent jau čia buvo tam tikrų prieštaringumų e, aspektų, parenkant būtent tą vietą iš pat pradžių. Ir antra, be tų labai svarbių klausimų, kurie jums buvo užduoti. Jeigu pažvelgsime į tuos nusikaltimus, su kuriais jūs dirbote, tai yra nusikaltimai, nusikaltimai kurie yra gana toli nuo daugumo žmonių. Kibernetiniai nusikaltimai, terorizmas, tai nėra kasdienės problemomis, su kuriamis susiduria žmonės. Mes e, bėgant metams susirašinėjame įvairiausiais klausimais kurie yra aktualūs žmonėms kasdienėme gyvenime. Pavyzdžiui, smurtas namuose, dėl ko žūsta 2500 žmonių kasmet Europos Sąjungoje. 2500. Jeigu palyginsime e, tai su terorizmo aukų skaičiumi, tai sakyčiau, kad yra tikrai priežasčių E, didinti smurto namuose klausimą kaip prioritetą. Jūs galite sakyti, kad tai yra vietinė problema, bet yra universali. Ir tai yra problema, kuria yra skirta ir ES teisės aktų, yra aukų direktyva, yra programų nukreiptų prieš smurtą lyties pagrindų. Todėl yra priežasčių, aš sakyčiau, siūlyti mokymus ir toje srityje. Ir taip pat kartuojant tai, ką sakė ponas Depre, tai jūs tikriausiai mokote žmonės, kurie jau e, savo šalyse yra gavę mokymo tose sritise. Būtent. E, yra tokių sričių, kur policija sako, kad čia yra privatus reikalas, bet tai nėra privatus reikalas, nes tai yra endeminis smurtas daugiausia prieš moteris. Tas pats e, gali pasakyti ne apie LGBTI klausimus arba translyčius asmenys, kurie susiduria ne tik su šiaip diskriminacija, bet ir smurtu, išskaitant ir iš policijos pusės. Tas pats ir seksualinių darbuotojų atžvilgių. Aš rašiau Jums laišką apie tai, atsakydamas Jūs parašėte, kad viena iš SEPAL užduočių yra kurti bendrus etinius standartus. Aš manau, kad tie klausimai yra labai svarbus. Taip. Na ir pagaliau Jūs minėjote vaikų išnaudojimą, na, internetinėme pasaulyje, bet yra didžiulis vaikų išnaudojimas ir realiame pasaulyje. Bet aišku, čia yra daug sunkiau, ką nors padaryti, daug lengviau sėdėti prie kompiuterio. Aš žinau, kad nelengva, atsiprašau, atsijimu tos žodžius, bet manau, kad reikėtų daugiau dėmesio skirtų vaikų išnaudojimui realiame pasaulyje. Ir paskutinė rekomendacija iš tų agentūrų, su kuriamis dirbate, trūksta dviejų - FRA, pagrindinių teisų agentūros ir, ir lyčių lygybės agentūros na, institutą. Ačiū, Sofija. Na, vėl žodis Jums, ponė Šriodari. Labai ačiū, dėkoju Jums už komentarus ir klausimus, pabandysiu atsakyti, kaip galėdamas geriau dėl to, kas dalyvauja mūsų veikloje, ar mes teisingų, tinkam žmonės mokome iš tiesų. Kaip bandžiau paaiškinti, visų pirma, prieš daugelį metų mes stengiamės pakeisti savo modelį ir analizavome tai, kokiamis temomis reikia siūlyti mokymus ir kokius žmonės reikėtų mokyti konkrečių temų. Tai mes bandėme padaryti pačioje agentūroje ir su partneriais nacionaliniu lygmeniu Ir po to jie būtent nusprendžia, ką atsiųsti pas mus, nes būtent jie turėtų atrinkti tinkamus žmonės. Iš mūsų perspektyvos galiu pasakyti, kad viskas pagerėjo situacija pastaruoju metu, gauname tikrai tuos žmonės, kurių reikia. Dažnai yra norinčių net per daug ir valstybės narės signalizuoja, kad jos norėtų apmokyti daugiau žmonių, dar daugiau žmonių nes dažniausiai valstybė narė skiriame vieną vietą, nes mes turime apriboti viską pagal mūsų turimą biudžetą, tačiau to iš tikrųjų nepakanka. Mažesniems valstybėms narėms gal to pakanka, bet, pavyzdžiui, didesniems šalims kaip Italijai, Prancūzijai, Lenkijai, Vokietijai, jų tarnybos yra daug didesnės. Ir to nepakanka, todėl mes kaip bandome naudoti elektroninės priemonės, nes čia mūsų neriboja kažkokie tai dalyvių skaičiai. Suprantame, kad kartais yra kalbų problemų, nes žmonės nedalyvauja kartais mūsų veikloje dėl to, kad e, ji vykdoma daugiausia anglų kalba. Nu, mes šiandien labai ką galime padaryti, galbūt kažką galima daryti, e, bet tai turi daryti valstybės narės. Tai taip pat mes e, apibrėžiame visų tikslinių grupių veiklą, siekdami patraukti tinkamus žmonės, nes tik tai tuomet kažkas vertingo gali būti padaryta. Manau, kad ši situacija pagerėjo. Taip pat klausėte apie tai, koks yra mūsų darbo testinumas. Ar yra tvarus poveikis valstybės nartis. Mes lydime, e, e, sekame savo mokymo veiklą, tolesnę veiklą, tai yra E, apmokytų žmonių, mokyti žmonės, mokyti kitus. Aš minėjau SEPAL apsikeitimų programą. Dalis tos programos yra ne tik atvykti iš A į B punktą ir būti kažkur. Visi žmonės taip, taip pat mums turi pateikti kaskadinį planą, ką jie darys po to, kai grįž namo. Kaip jie paskleis tas žinias po to savo šalyje. Ir aš nesu naivus, gali, manydamas, kad viskas uh, daroma tobulai, bet yra tikrai gerų pavyzdžių, kai žmonės skleidžia savo įgytas žinias grįžę į savo instituciją. Tai reikia pabrėžti, nes ne, mūsų mokymai turėtų pasiekti ne vieną žmogų, kuris pas mus dalyvavo, bet turėtų pasiekti plačiau. Taip pat minėjote prioritėtų klausimą, ar yra kažkokių pokyčių. Skaičiai, kuriuos parodžiau, yra pagristi apklausomis per pastarosius du metus. Mes suprantame, kad e, teisės saugos iššūkiai keičiasi ir turime būti lankstus, kad e, aprėptume ir naujas grėsmės. Ir žvelgiant iš mano perspektyvos ir skaičiai taip pat rodo, kad migracija yra dar aktuali tema. Kai kuriams valstybėms narėms spaudimas atrodo mažesnis, bet problema ne, neišnyko. Aš sakyčiau, kad dabar, jeigu atliktume tokią apklausą, tai e, situacija būtų kiek kitokia, bet mes turime tinkamą mechanizmą prioriteto nustatymui. Iš tikrųjų, iš valstybių narių gaudama gerą vaizdą, bet turime būti atsargus, vertinami, kas yra svarbiausios temos šiemet, kitą metą ar panašiai, ar yra kažko naujo. Aš tikiuosi, kad terorizmas yra šiek tiek sumažėjęs rizikos prasme, bet jeigu kažkas atsivyktų kitą savaitę ar kitą mėnesį, mes turėtume tai atsižvelgti. Ponas Deprė taip pat klausė apie skaičius ir kaip viskas pasiskirstama. Aš minėjau 29 tūkstančius, viena vertus, galbūt tai yra daug, bet ką tai reiškia? Kai žinome, kad Europoje yra pusantro milijono teisės saugos pareigūnų, bet mes esame nauja agentūra ir mes dubliuojame, nekonkuruojame nacionalinėmis agentūromis. Mes ieškome tų vietų, kur ES lėšos galėtų padėti teisės saugos bendroviniai. Taip pat mes kalbame apie teisės saugos bendradarbiavimą tarp valstybinių mestų ir mes norime padėti mūsų partneriams ateityje būti sėkmingai dirbti. Mes norime kuo geriau apibrėžti tas tikslinės grupės, kokius asmenys reikėtų geriausiai mokyti. Žinoma, turint galvoje skirtingas struktūras valstybės narėse, tai yra iššūkis. Pavyzdžiui, mes turime sustiprintus įgaliojimus nuo 16 metų, bet tarptų apmokytų pareigūnų e, mes norėtume daugiau turėti muitininkų, nors tai nėra mūsų e, įgaliojimų dalis, nes daugiausia pas mus mokosi policininkai. Bet kartais būna ir prokurorų, teisėjų, bet ateityje aš manau, kad turime dar E, stengtis pasiekti ir kitas profesijas. Aš manau taip pat, kad mes visų jų nepasieksime taip, kaip norėtume. Ir būtinas žingsnis yra būtent e, elektroninėmis priemonėmis yra galima pasiekti daugiau žmonių. Nes e, tradicinių mokymų, aišku, daug žmonių ne, nepriepsi. Ar mes mokome tinkamus žmonės? Kaip jau minėjau, aš manau, paprastai taip, bet negauname jų pakankamai. Galiu pateikti pavyzdį, kai kurie mūsų kursų yra, kurs paklausa yra trigubai didesnė negu pasiūla, bet negalime tiek skaičių žmonių apmokyti standartinėmis priemonėmis. Ar jūs klausėte, ar mes atsižvelgėme Europolo e, prioritetus? Taip, mes kalbame su Europolo e, vadovais, finansiniai nusikaltimai ES ir finansiniai tyrimai. Tai reikia pareigūnus tam renkti, kad jie galėtų surasti tas neteisėtas lėšas. Mes iš tai investuojame, pažiūrėjau, aš minėjau mūsų projektą Vakarų Balkanų regione, kuris skirtas vien tik tai finansiniams tyrimams, bandome apriepti šią sritį. Na, o narkotikai mes tam skiriame ypatingą dėmesį, ypač mes rengiame kursus skirtus nustatyti neteisėtas laboratorijas, kaip jas išardyti, sunaikinti. Bet aš puikiai suprantu, kad narkotikai svarbu yra pasauliniu mastu. Ateityje tai galbūt bus dar didesnė problema, atsižvelgiant į skaičius kitose pasaulio vietose. Ir jeigu tokia situacija atsiras Europoje, tai mes e, didelių problemų nes dabar jau narkotikų rinka netgi eksportuoja, ne tik importuoja. Koordinavimas su Europos, Europolu yra taip pat svarbus. Mes puikiai bendradarbiavame su Europolu, turime kasmetinį metų planą, sutarėme, kokioje veikloje Europolas dalyvaus, dirbant su mumis. Mes bandome taip pat remti ir Europolo veiklą, pavyzdžiui, Impact e, veikloje Mano pareigūnai dalyvauja visose MPEC grupėse ir mes siūlome mokymus, e, kaip prisidėti prie politikos ciklo, kad būtų galima dirbti geriau ateityje. O grįžtamasis ryšys gaunamas iš, iš e, e, Europolo, taip pat yra pozityvus. Jis rodo, kad CEPAL paslaugos MPEC veiklai yra sėkminga priemonė. Pana Intveld minėjo klausimą, kokie yra iššūkiai pritraukiant darbuotojus. Ne pats Budapeštas yra problema. Budapeštas, kuriame aš gyvenu, yra visai puikus miestas, blogai ta, kad turint korekcinį koeficientą, kuris taikomas mūsų darbuotojams, sunku būti patrauklių darb, darbdavių, nes kvalifikuoti darbuotojai dairosi rinkoje, žiūrėdami, kas ko ten yra. Pavyzdžiui, Niderlandų korekcinis koeficientas ar kitose vietovėse yra kitoks, tai tokiu būdu mes nesame patraukliausias darbdavys, nors ir turime puikių darbuotojų. Tačiau paraiškų e, apimtis pastaruoju metu mažėja ir susiraukėme e, apraiškų tik tai tik iš rytinių Europos šalių, o ne iš vakarinių, nes jiems atlyginimas yra atrodo per menkas. Aš tik tai galiu visiškai pritarti Jums apie smurtą namuose. Mes daug metų dirbame šioje srityje, man nėra jokio sabejonės, kad tai yra rimta tema bet valstybių narių ekspertai mums sako, kad jiems kyla yra svarbesnių, yra svarbesnių klausimų, su kuriais e, su mumis jie galėtų dirbti, ką reikėtų daryti Europos lygmenių ir kas jau daroma ir taip nacionalinių lygmenių. Ir mūsų gaunama informacija yra tai, kad valstybės narės mano, kad tai, ką jie turi, yra pakankama šiai temai, reikia dirbti daugiau kitomis temomis. Jeigu taip, dėja, Aš aišku, noriu pats spręsti, bet aš turiu gerbti valstybių narių nuomonę. Ir kitos jūsų minėtos temos, žinote, kad aš ir man, mano kolegos yra atsidavę LGBTI ir panašių nusikaltimų užkardimui. Mes bandome dirbti šioje srityje ir perkel, įtraukti tai ir kitas veiklas. Kaip minėjau anksčiau, ir turėjau tai iš, paminėti pagrindinių teisų agentūrą. E, mes iš tikrųjų dirbame su jais, aš to nepaminėjau tiesiog. Ir dirbant su trečiosiamis šalimis taip pat reikia dėstyti ir išsakyti mūsų požiūrį tai. Mes, aišku, mūsų požiūrį šios nusikaltimus ir nusikaltimus iš neapykantos taip pat norime išdėsti trečiųjų šalių kolegų atžvilgių. Aš bandžiau paaiškinti, kad mes esame pasirengę dirbti su jumis ir kitais partneriais, žiūrėdami, ką galima padaryti daugiau ateityje, kad padėtume tarnyboms valstybės narėse. Tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimus. Ačiū, ponė Šrioderi. Tuo ir baigiame šio darbo tarkas klausimą nagrinėjimą. Linkiu Jums e, sėkmingos kelionės atgal į labai gražų miestą Budapeštą. Toliau septintasis darbo tarkės punktas. Ir čia E, aš kalbėsiu, nes esu atsakinga už šį klausimą, todėl kažkas turėtų stebėti, kiek laiko kalbėsiu, nes dabar svarstysime pakeitimus e, pasiūlymui e, dėl peržiūrėtos 2018 metų asmenų sugražinimo direktyvos. Aš pati kaip pranešėja pateikiau 120 pakeitimų, o šešėliniai pranešėjai, jūs kolegos pateikėte apie 500. Taigi iš viso pateikta 654 pakeitimai. Pristatysiu mm, situaciją, būtent todėl noriu, kad kas nors sektų laiką. O paskui bus galimybė šešėliams pranešėjams pasisakyti. nebuvau labai te, patenkinta komisijos parengtų pasiūlymų. Manau, kad jis neapmastytas, nebuvo taip pat parengtas poveikio vertinimas ir mūsų komitetas nusprendė pats e, parengti poveikio vertinimą. Neseniai jis ir buvo užbaigtas. Įvyko berots aštuoni šešėlinių pranešėjų susitikimai, kuriuos buvome pasikvietėm tauktinių tautų organizacijų, pilietinės visuomenės organizacijų atstovus, pareigūnus dirbančius asmenų sugražinimo srityje, teisininkus. Buvom pasikvietę daugybę specialistų, kurie mums pristatytų. E, kokia veiksminga asmenų sugražinimo politika atitinka ir tarptautinės teisės standartus. Remdamėsi e, visą šią informaciją pradėjome darbą ir aš pateikiau pasiūlymus paremtus laisvanoriškų asmenų sugražinimu. Poveikio vertinimas atskleidžia, kad jeigu norite jeigu norime, kad daugiau asmenų sugrįžtų į savo šalį dėl to, kad jie neturi dokumentų pasilikti šalyje, reikia akcentuoti laisvanorišką sugrįžimą, nors komisijos pasiūlyme labiau akcentuojama galimybė uždaryti asmenys ir e, viskas vertinama iš suėmimo perspektyvos. Manau, kad tai duoda priešingų rezultatų. Tai nereiškia, kad suėmimas negali įvykti, nes tai su, sulaikimas asmenų tai turi egzistuoti kaip paskutinio poveikio priemonė. Ir todėl, žinau, kad daugelis kolegų laikosi šiek tiek kitokių, bet panašių nuostatų ir kad mes tikrai turime dirbti dėl šeštojo straipsnio, kur kalbama apie dėl atsakomybės išvengimo pagal pateiktus kriterijus e, visas visus pabėgėlius būtų galima sukišti į kalėjimus, pavyzdžiui, dėl to, kad jie atvyko ES neteisėtai, dėl to, kad jų tapatybės dokumentai netvarkingi, dėl to, kad negali finansuoti savęs, neturi legalaus adreso ir taip toliau. Šie kriterijai, kaip sutarė visos frakcijos, nėra naudingi ir jie nepadeda e, nustatyti na, rizikos ligmens, kokiu mastu konkretus asmuo bandys, e, kokiu pagrindu asmenys galima suimti. Jeigu šia yra pagrind, tokie, pag, tokiais atvejais būtų galima e, suimti, tai mano nuomonė, e, laisvanoriško išvykimo iš ES galimybės nepelik, metu, o jeigu asmenys išvažiami, jie ne, nebetenka galimybės teisėtai sugrįžti jas. O kitu atveju tokie žmonės galbūt patys apsispręs laisvanoriškai išvykti iš ES, nes tai jiems naudingiau. Taip pat vadžiau patikslinti e, teisės tų migrantų, kurie turi būti sugražinti ir valdžios institucijoms prie, numatoma prievalė suteikti migrantams reikalingą informaciją. Iškyla dar viena problema. Per kiek laiko galima apeliuoti, apskusti sprendimus. Įvairiuose straipsniuose tas laikas labai sustip, sus, sutrumpintas. Ir dėl to migrantai ne tik beveik netenka galimybės apskūsti tų sprendimų, bet ir institucijoms, valdžios institucijoms labai sunku laikytis numatytų labai trumpų terminų. Mačiau, kad kolegos teikia pasiūlymų e, tuos terminus kitaip sudėlioti, kad viskas būtų e, labiau atitiktų realybę. Toliau procedūra pasienyje. Komisijos pasiūlyme tokios nuostatos yra. Aš iš savo pasiūlymo šias nuostatas išbraukiau ir mačiau, kad kiti kolegos tam pritarė, nes e, nėra nustatytos iškios procedūros, kaip elgtis asmeniui atvykus. Todėl apie tai ir nekalbame asmenų sugražinimo direktyvoje. Ir čia perinu prie kitos temos, kurią norėčiau aptarti. Nemaišyti sulaikymo, asmenų sulaikymo sugražinimo tikslais su asmenų sulaikymu dėl nusikalstamos veiklos. Svarbu ne, nesumaišyti tokių skirtingų asmenų grupių į tuose pačiuose sulaikymo centruose. Asmenys laikomi nusikalteliais arba įtariami ter terorizmu, įtariami, kad yra teroristai, turi būti patalpinti į paprastą kalėjimą. Ir jeigu jie bus sumaišyti su e, asmenimis, kurie yra migrantai, tai bus ir, tie, ir, ir tos ir tos grupės žmonių, tai iškyla papildoma grėsmė paprastiems migrantams. Taip pat siūlome kriminalinių atvejų, kai, kai kriminalinė veikla įtariamus asmenys traktuoti kitaip. Asmenys įvykdę nusikaltimus konkrečioje teritorijoje arba kitur svetur turėtų būti atvesti į teismą ir tai turėtų įvykti Europoje. Nereikėtų tokių asmenų išsiuntinėti tie, kurie vykdė nusikaltimą, turi būti už jį teisiami. Ir jie neturi atsirasti, atsidurti migrantų laikymo centruose, jie turi patekti į kalėjimą. Kiek jie turi laiko, klausė kalbėtoje. Grįžtu. prie metodų technikos. Kitas šešėlinių pranešėjų susitikimas numatytas kovo 7-ąją. O prieš kovo 7-ąją aš pateiksiu Jums kompromisinių pakeitimų, kad galėtume viską aptarti, ypač dėl klausimų susijusių dėl tikimybės pasislėpti dėl to, kad valstybinės institucijos, atsakingos institucijos akcentuotų laisvanoriško sugrįžimo e, variantą ir kad tai būtų labiausiai primtinas dalykas ateičiai. Bandau viską spėti nors dar nėra vertimo į visas kalbas, bet mes norime, kad Libe komitetas užbaigtų savo darbą ir kad e, balsavimas plenarnėme posėdėje įvyktų prieš parlamento, šios kadencijos parlamento pabaigą. Tai tiek būtų iš manęs kaip pranešijos ir dabar žodis šešėliniams pranešėjams. Pone Koelio, jūs esate čia ir, kaip suprantu, kalbėsite Ana Marija Koracos vardu. Taip, iš tikrųjų, e, Ana Marija netėjo, šiandien negalėjo ateiti posėdžiui ir ji paprašė pasisakyti jos vardu. APP e frakcija sveikina komisijos pasiūlymą peržiūrėti dabar galiojančią asmenų gražinimo direktyvą, siekant asmenų sugražinimą padaryti veiksmingesniu, tuo pat metu laikantis, e, užtikrinant, e, kad bus laikomasi pagrindinių teisių garantijų. E, norime, kad asmenų sugražinimas su trečiosiomis šalimis būtų grindžiamas dvišalėmis sutartimis ir taip skatinti, norime skatinti laisvanorišką asmenų sugrįžimą. Be to norime, e, kad tai vyktų tada, kai būtina. Mums svarbiausi penki prioritetai. Visų pirma, dėl rizikos, kad asmuo pasislėps. EPP mano, kad svarbu parengti nebaigtinį kriterijų sąrašą, kuris būtų gairėmis valstybėms narėms apsisprendžiant, kas yra asmenų galimybės, kada asmenys pasislėps rizika. APP nepritarė viso straipsnio išbraukimui, kaip siūlo pranešėja. Mes išbraukėme pirmuosius tris kriterijus, tačiau sąrašas turi išlikti Manome, kad reikia labai įsigilinti kiekvieną konkretų atvejį, atsižvelgiant į šiuos kriterijus ir įvertinant kiekvieno migranto konkrečią situaciją. Antra, prievalė bendradarbiauti. APP e palaiko sąsęs tarp bendradarbiavimo ir taikomų procedūrų. Mm, prievalė bendradarbiauti yra svarbi, taip pat kaip ir e, būtinybė vengti gal, pas, nesislėpti bei kovoti su antriniu asmenų judėjimu. Taip pat akcentuojame, kad vaikų situacija yra kitokia. Trečia, e, draudimas atvykti į ES, APP e E, siūlo pritarti, numatyti galimybę tokį draudimą patvirtinti, kai tai būtina. Kalbant apie vaikus ir laisvanorišką vaikų sugražinimą, tai turėtų vykti labai e, retai, labai ribotais atvejai. Toliau, procedūros pasienyje. PP pas, pasisako už konkrečių pasienio procedūrų patvirtinimą, tai leistų našiai ir veiksmingai sugražinti migrantus, kuriems nereikia tarptautinės apsaugos ir kuriems prieglopšio procedūros pasienyje e, nėra taikomos. Taip atsijotume vaikus. Toliau, vaikų teisės. Koraca Bilds teikia keletą pakeitimų, daug, draug, pakeitimų draugę su vaikų teisų grupė, siekdama užtikrinti didesnę vaikų apsaugą visoje asmenų sugražinimo procedūroje. Visų pirma, išbraukia ma galimybė suimti, sulaikyti suaugusių nelydimus nepilnamečius, jie turi būti talpinami atskirose patalpose. Vaikai turi uh, gauti teisininko paramą, taip pat e, informacija jiems turi būti suteikta vaikui priimtinu būdu. Taip pat reikia leisti vaikams baigti mokyklą o kriterijai taikomi e, galimybė pasislėpti neturi būti taikomi vaikams. Prieš priimant sprendimą dėl vaiko sugražinimo iš valstybės narės turi būti priimtas e, siekiant užtikrinti geriausius vaiko interesus, ieškant e, geriausių galimybių ir apmastant padėti kilmės šalyje. E, Pone Ana Marija dėkoja ponės Argentinai ir šešėliniams pranešėjams už vaisingą bendradarbiavimą ir tikisi galimybės toliau dirbti nagrinėjant šį pranešimą. Toliau Silvygį Jomo. E, aš pratesiu, pratesiu Karlos e, pasisakymą. Noriu padėkoti, ponė pirmininkė, už bendradarbiavimą su šešėliniais pranešėjais ir draugės su kitais ir reformuodami šią direktyvą Aš sakyčiau, mes darome istorinės svarbos žingsnį. Dabar perinu prie teksto. Jei asmenų sugražinimas yra įmanomas, tai jis turi būti toks, kad būtų atsižvelgta visas pagrindinės teisės. Mano frakcija per mane pateikė apie šimtą pakeitimų šešioms prioritetinėms sritims, kurias aš taip pat išvardinsiu greitai. E, atsitiktinė tvarka. Pirmasis prioritetas dėl galimybės e, e, apskūsti sprendimą. Mes manome, kad reikia numatyti 15 dienų terminą, per, galima, per, per kurias galima apskūsti sprendimą, nors komisija siūlo 5 dienų terminą. Ir mes manome, kad galiausiai toks sprendimas turi būti suspenduojamas. Toliau, dėl sulaikymas menų. Mes siūlome suma, sutrumpinti sulaikymo laikotarpį 18 mėnesių, kuri gali būti, kuris gali būti atnaujinamas tris, du kartus. Mes siūlome du mėnesius kuris, ir tas laikas gali būti atnaujintas, pratestas tris kartus. Šešis po šešis. Taip pat turime atskiri kalbėti apie asmenys, kurie kelia grėsmę. Uh, e, visuomenės viš, viešajam saugumui. 20 straipsnis nepilnamečių sulaikimas. Mūsų pakeitimuose siūloma drausti su, sulaikyti nepilnamečius. Ketvirta tema - e, galimybė, kad konkretus asmo pasislėps. Šeštasis straipsnis, kuriame e, yra kriterijai ten yra nebaigtinis sąrašas kriterijų, bet tie kriterijai yra labai platus. Jūs pasiūlyte tą sąrašą išbraukti ir išlaikyti ankstesnėje direktyvos redakcijoje buvusi šio straipsnio tekstą. Tai yra valstybės ir leisti valstybėms narims parengti savo kriterijus, mes savo ruoštų. siūlome baigtinį sąrašą tokių kriterijų ir ten tame sąraše būtų aiškus kriterijai, mažiau interpretacijos laisvės. Turime pasvarstyti, kaip elgtis ir kaip išvengti, kad kai kurios valstybės narės įtrauktų netinkamus kriterijus. Pavyzdžiui, nepakankami finansiniai ištekliai, jeigu asmo neturi pakankamai finansinių išteklių save išlaikyti. Asmenų sugražinimas. Mes išbraukėme 14 straipsnio punktą. E, ten siūloma kurti naują duomenų bazę, kuri būtų susieta su e, naujų reglamentų dėl e, sienų ir pakrančio apsaugos tarnybos ir po kai kurių pamastymų savo frakcijos vardu siūlau išbraukti nuostatas dėl procedūrų pasienyje, nes manome, kad sprendimas mm, dėl, kuris matęs direktyvoje, kuri tampa reglamentu, yra svarbus ir mes manome, kad reikia palaukti, kol bus patvirtintos nuostatos reglamente, prieš toliau bandant keisti šias nuostatas, kad išvengtume nenuoseklumo. Tai tiek. Tiek komentarų ir šiomis temomis. Toliau Sofint Velt. Norėčiau, pirmininkė, pasidžiaugti jūsų darbu, pasidžiaugti tuo, kad dirbate labai nusekliai ir rimtai bei lojaliai, bet noriu pasakyti kai kurias pastabas e, išsakyti komentarus frakcijos vardu. Žinau, kad truknys jau išvažiavo, bet noriu pasakyti, kad šiek tiek erzina, kad yra patiktas septynių pasiūlymų rinkinys susijęs su migracijos politika, bet jis įstrigęs taryboje, nes valstybės elgesi visiškai neatsakingai, jos nori tvirtovės Europos. Tai būtų Trumpo sienos e, versija. Nebūtų būtinybės renkti peržiūrėtą direktyvos redakciją, jei komisija tai pripažintų. Ir aš noriu Man įdomu, kodėl komisija nesilgia kaip savarankiška, nepriklausoma ES institucija, o klauso valstybių narių nurodymų, tai yra sutarčių pažeidimas. Ir kaip Silvigi joms sakė, yra sąsajos su, kitomis, su kitų dokumentų pranešimų svarstymų, kurie dar nebaigti Mes balsavome dėl kitų dokumentų ir dėl kai kurių pranešimų, dėl kai kurių teisės aktų pasiūlymų jau dėrėmės, bet jau viskas vyksta nuo nulio. Vaikų teisės, asmenų suėmimas, rizika, kad asmo slėp, bandys slėptis, kodėl vėl viską iš naujo turime nagrinėti. Aš nekaltinu jūsų dėl to, bet kalbu čia apie valstybės narės ir komisiją. Taigi perinu prie turinio. Atsitiktinė tvarka. Aš patikiau pakeitimų, kur akcentuojamas laisvanoriškas sugražinimas, o ne e, asmenų sulaikimas, nes valstybės linkia visus sulaikyti ir visada taip elgtis. Toliau turime lab, prisimti daugiau atsakomybės, e, skatinti sugražinimą ir papildomas priemonės, reintegracijos priemonės. Dėl vaikų teisų sutinku su Anos Marijos Koracijos Bild pasiūlymais šią temą, bet turime pasižiūrėti, kaip tai funkcionuoja praktikoje. Viena vertus, labai palengviname asmenų sulaikymą, bet tuo pat metu negalima suimti asmenų, jeigu jie yra su vaikais. Komisija ir taryba turėtų paaiškinti, ką jos čia rengėsi daryti. Siūloma daugiau dėmesio skirti pažeidžiamų grupių teisėms, LGBTI bendruomenės nariams, vienišoms moterims, religinių mažumų atstovams, netikintiems asmenims dėl rizikos, kad asmuo bandys slėptis. Baigtinis sąrašas, kuriame būtų realistiniai kriterijai e, mums primtinas, bet tai turi būti susijęs su asmenų prieimimo direktyva. Jeigu valstybėms paliksim teisę pačioms spręsti, kokiomis aplinkybėmis asmenys bandys lėptis, tai jos surašys visas įmanomas aplinkybės. Toliau straipsnis dėl bendradarbiavimo ir informacijos, e, teisės ir prievalės iš abiejų pusių, laisvanoriškai tokie asmenų išvykimai. Mes siūlome nustatyti 30 dienų laikotarpį su tam tikromis išimtimis dėl poveikio priemonių. E, manome, kad apskundimas e, visada turėtų būti suspenduojamojo poveikio Toliau galimybė taikyti kai kurias nuostatas saugumo, viešo valstybės saugumo sumetimais. Bet noriu priminti, kad saugumas nėra ES rytis, o nacionalinio saugumo apibriešties netgi iš viso nėra. Galbūt kai kuriuose šalise yra nacionalinis apibrieštis, bet kaip galime dirbti remdamėsi nuostatą, kurių nėra teisiškai apibriešta ir, ir, ir kurioje ES net neturi kompetencijų. Bet kokiu atveju tai susigrė su prieglapšio politika, ne su nacionaliniu saugumu, viešuoju saugumu. Jeigu asmo kelia riziką, jį galima uždaryti, bet ne, negalima teikti, kad taip elgiamasi dėl nacionalinio saugumo. Procedūrą pasienyje mes siūlome tai išbraukti nes kol kas dar laukiama, kaip vyksis dėrybos dėl kitų teisės aktų pasiūlymų. Papras Pinelį. Dėkoju, Judit, pranešėjai ir norėčiau pabrėžti, kad pritariu bendram pranešimo projekto požiūriui. Kalbant apie komisijos pasiūlymą, aš norėčiau jį vertinti neigiamai dėl priežasčių, kurias išdėstė ir Sofija. Tai aš jų vėl nekartosiu. Nekartosiu tų argumentų, nes jie tie patys. Taip pat aš pasiūliau pakeitimų tam, kad sustiprinčiau prieštaravimą ir pritarčiau alternatyvai, kurią pasiūlė pranešėja, tam, kad komisijos pasiūlymas būtų bent jau suderintas su pabėgėlių teisė ir tarptautiniais reikalavimais. Kalbant apie ekspertų pasisakymus per pirmąją šešėlinių prane... susitik... susitikimų dalį, aš siūlyčiau šešto straipsnio išbraukimą, kur kalbama apie pasislėpimo riziką ir tai tą ryšį su bendradarbiavimu. Šis straipsnis turi būti keičiamas, labai iš esmės performuliuojamas. Reform tas ilgas atviras kriterijų sąrašas, vertinant pasislėpimo riziką, mano manimu, sus, su, sukelia didelę riziką, nes faktiškai būtų galima sugaudyti visus nelegalius trečių šalių piliečius. Pagal tokį sąrašą, kur kalbama apie pasislėpimo riziką, remiantis tuo, kad valstybės narės E, tikrai pasinaudotų tokiais kriterijais ir sulaikytų trečių šalių piliečius. Ir tada jiems pritaikytų įvažiavimo draudimą. Tokiu būdu būtų baudžiami tokie asmenys ir tai yra tik tai vienas kriterijus, kuris yra labai keistas, nes būtų baudžiamas asmo neturintis pakankamai išteklių. Kalbant apie laisvanorišką išvykimą, aš siūlyčiau valstybėms narėms numatyti laisvanoriško išvykimo laikotarpį, kuris maždaug truktų šešis mėnesius. Kalbant apie sulaikymą savo pakeitimuose, aš prašau, kad valstybės narės niekuomet netaikytų priverstinių priemonių ir jeigu viena valstybė narė pasirinktų taikyti sulaikymą kaip gal paskutinį įmanomą variantą, tuomet sulaikymas turi būti vykdomas specializuotose įstaigose, atvirose įstaigose ir trumpesniam laikotarpiu nei tas, kuris minimas pasiūlyme tokie, tokios specializuotos institucijos turi užtikrinti padarės gyvenimo sąlygas, turi būti gerbiamos trečių šalių piliečių žmogaus teisės ir taip pat turi būti čia įdarbinami, kvalifikuoti ir tinkamai apmokyti darbuotojai. Trečių šalių piliečiai, mano manimu, niekuomet neturi būti laikomi kalėjimuose ar panašiose įstaigose kartu su žmonėmis, kurie yra nusikaltę, nusikalteliais, kad jie nebūtų su jais kartu laikomi, kaip ir Judit sakė. Taip pat tam, kad būtų galima peržiūrėti sugražinimų direktyvą, kad ji atitiktų pagrindinių teisų principus, aš siūlyčiau išbraukti į, į įvažiavimo draudimą, 13 straipsniais minimas, nes manau, kad įvažiavimo draudimo taikymas trečių šalių piliečiams yra neproduktyvus dalykas ir netitinka tikslo sustiprinti sugražinimų politikos tam tikrų elementų. Taip pat dar pasiūliau pakeitimų, kuriuos labai trumpai apibendrinsiu. nepilnamečių šeimų sulaikymo draudimas, norint atsižvelgti geriausią vaikų, vaiko interesą. Naujas straipsnis skirtas tam, kad trečių šalių piliečiai turėtų teisę būti išklausyti kompetitingų institucijų prieš priimant individualų sprendimą, galimybė gauti teisininkų pagalbą, atstovų ir lingvistinių ir, ir vertėjų paslaugas nemokamai, taip pat pakankami laikotarpiai tam, kad būtų galima sugražinimo sprendimui pateikti apeliaciją ir čia būtų užtikrinama ir kompensacijos teisė. Taip pat, kaip ir pranešėja, aš siūlau, kad apeliacija teikiama sugražinimo sprendimui turėtų suspendavimo poveikį. Tai reiškia, tais atvejais, pavyzdžiui, kai yra svarstoma byla baudžiamajame teisme, turi būti užtikrinama ir nukentėjusiajam, ir įtariamajam teisė į teisinį atstovavimą. Dėkoju. Barbarai. Tiek kalbėtojų iš parlamento pusės, matau, kad komisija paprašė žodžio, aš paaiškinsiu, kodėl jo nesuteiksiu, nes dabar yra momentas, kuomet parlamentas turi pamastyti apie tai, ką mes turime padaryti. Į du šešėlinius pranešėjų susitikimus patraukėme komisijos atstovus kad būtų jie dalyvautų apsvartant visus straipsnius ir taip pat čia buvo įvairių susitikimų, kad komisija galėtų paaiškinti, ką jie ketina daryti. Ir dabar manau, kad nelaikas kalbėti su komisija, atėjo laikas kalbėtis mums tarpusavyje ir kai tik tai parlamentas turės dėrybinius įgaliojimus, tada bus galima pradėti vėl kalbėtis su Europos komisija. Taigi, aš kaip pirmininkė tą pasakiau ir suprantu, kad čia pasinaudoju savo poziciją bet aš tai vertinu padėtį. O kaip pranešėja, aš tikrai labai vertinu ponę Koelijo, kad daug dėmesio skiriate vaikų teisėms. Ta patį darė ir kiti kolegos. Mes tikrai galime sugriežtinti kalbą direktyvoje, kur kalbama apie vaikų teisų apsaugą. Pane Intveld sutinku, kad tvarus sugražinimas yra tai, ko mes siekiame. Mes nekalbame apie tai, kiek žmonių, koks skaičių žmonių turi išvykti iš ES. Mes norime, kad tie žmonės, kurie išvyksta, galėtų sukurti savo gyvenimą ten, kur išvyko ir kad ne vėl, vėl nebandytų bėgti kaip e, politiniai pabėgėliai, ne, nebūtų priversti bėgti. Ir e, pritariu, ponė Spinelį, jūsų norui numatyti galimybę gauti teisininkų patarimus aiškius teisininkų patarimus ir norėčiau, kad teisės aktas būtų suformuoluotas taip, kad sulaikimas, tokia galimybė visgi dar egzistuoja, kad ta galimybė būtų paskutinė. Ir norėčiau pritarti tam, ką sakė ponia Intvelt pradžioje, būtent kyla klausimų, kodėl mes peržiūrime sugražinimų direktyvą, bet mano asmeninė motivacija tokia, kadangi dabar turime tą tekstą, tai yra galimybė jį patobulinti ir pasirūpinti, kad dėmesys būtų nukreipiamas ten, kur reikalinga tą padaryti. Ir kitas dalykas, kol kas mes dar neturime įgaliojimų iš tarybos pusės ir tai tik tai parodo, kad taryba susiduria su problemomis bandydama uh, susitarti dėl prieglapščio ir migracijos politikos. Taigi, kovo 7-ąją, kovo 7-osios bus pateikti kompromisiniai pakeitimai. Dėkoju. Taigi, baigiame šiandienos posėdį. Susitiksime rytoj 9 val. ryto. Dėkoju.